valanda. O dabar aptarsime paskutinį darbo tvarkės klausimą. Tai yra Janik Žadu pranešimą valstybių narių eksporto kredito agentūros. Žodis Franciskai Kelia, kuri atstovauja kolega. Pane Kelia. Gerbiami kolegos, Janik Žado vardu, kuris negalėjo atvykti, šiandien norėčiau išsakyti keletą minčių. Gerbiami kolegos, man labai malonu, kad rytoj bus balsuojama dėl mano pranešimo, dėl pirmosios komisijos metinės ataskaitos Europos parlamente, dėl valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklos. Šis pranešimas buvo rengiamas daugiau negu trejus metus ir man labai džiugu, pad, norisi padėkoti šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Maždaug prieš trejus metus į intą komitetą pateko visiškai tarsi nekaltas klausimas, tai yra, juo buvo formuluojama būtinybė perkelti EBPO kredito agentūrų veiklą į valstybių narių eksporto kredito agentūras. Reikėjo vadovautis Lisabonos sutartimi, kuri suteikia parlamentui naujus įgaliojimus ne tik tai piliečių adresu, bet ir taip pat numatė prievolę užpildyti Lisabono sutartį naujų turinių. Po to, kai Europa patyrė didžiulę krizę, buvo pradėtas kreipti dėmesys į viešojo sektoriaus išlaidas. Tada mes pradėjome taip pat domėtis valstybių narių eksporto kreditų agentūrų veikla. Agentūrų, kurios naudojasi viešojo sektoriaus finansavimu. Ir mes tada supratome, kad mes nedaug žinome apie šitas agentūras. Taip pat aš išsiaiškinau, kad valstybių narių eksporto kredito agentūros vadovaujantis naująją sutartimi turėtų veikti pagal sutarties 3 ir 23-21 straipsnius. Taigi, tai, ką aš parašiau pranešime, Tam pritarė ir kolegos iš komiteto bei šešėliniai pranešėjai. Mes visi kartu supratome, kad reikia toliau eiti Lisabonos sutarties nurodytų keliu. Aš puikiai suprantu, kad komisijoje vyrauja labai įvairios politinės nuostatos, tačiau kaip ten bebūtų, labai svarbu pereiti nuo EBPO nuostatų reglamentuojančių valstybių narių eksporto kredito agentūrų veiklą prie ES reguliavimų lygmenio. Labai svarbu, kad visos agentūros vadovautųsi pagrindiniu principu, kuris leistų pasiekti ES ekonomikos tikslų, taip pat, kad būtų laikomasi žmogaus teisų ir taip pat tūkstantmečio e, plėtros tikslų. Taigi aš norėčiau padėkoti komisijai, Denis Edonė ypatingai už tai, kad padėjo parengti šitą pranešimą. Rytoj bus balsuojama dėl pranešimo dėl pirmosios komisijos metinės ataskaitos. Mes turime pripažinti, kad tik pradėjome šį darbą. Valstybės narės susidurė su finansinėmis problemomis, taip pat nežino, kaip siekti finansinius klausimus su žmogaus teisų aspektais. Todėl pranešime yra siūlomos nuostatos dėl to, kaip ataskaitos turėtų būti teikiamos komisija ateityje ir kaip komisija turėtų vertinti šitas ataskaitas. Žinoma, kitas pranešimas bus geresnis. Aš norėčiau padėkoti šios kadencijos kolegoms už bendradarbiavimą, išreikšdama vilti, kad ateityje mes būsime daug nuoseklesni ir užtikrinsime demokratiją ir žmogaus teisės. Ačiū, ponas Vereira. Ačiū, ponė pirmininkė. Politinėme ir e, ekonominėme kontekste e, šios su. su uh, uh, eksporto kredito agentūrų veikla susijusi sritis ta, įgyja vis didesnę reikšmę. Ir e, vienas iš e, e, disbalanso tarp pietų ir, ir e, šiaurės, tarp įvairių ekonomikos blokų e, disbalansas e, yra labai ryškus pastaruoju metu Europoje ir e, būtent šioje srityje dėl to mums reikia didesnio e, e, reglamentavimo ir principas konkurencigumo principas, kuris turėtų būti sažiningai naudojamas e, kapitalizme, yra iš esmės tik tai mitas, kadangi jis tai yra tampa konkurencijos e, iškraipimo faktoriumi ir tie, kas yra silpniausi ūkio subjektai, jie tiesiog išnyksta iš rinkos. Dėkoju. President, <clears throat> honorable members, on behalf of Commissioner de Hucht, I wish to thank you and Ačiū, gerbimiai parlamento nariai. E, e, pono e, komisijos nario Degukto vardu norėčiau padėkoti Janikui Žado už šį pranešimą. Dabar ekonominė krizė parodė būtent eksporto šitų priemokų svarbą eksporto kredito agentūros iš tikrųjų labai svarbios e, teikiant paramą e, Europos eksportuotojams. Kartu labai svarbu užtikrinti tinkamą skaidrumą ES lygių, e, būtent eksporto kredito agentūrų veiklos skaidrumą. Būtent to siekia 2011 m. reglamentas 1233. Na, o dabar e, pirmos e, ataskaitos rezultatai. Tai norėčiau keletą pastabų pasakyti. Taip, mes e, sutarėm, su, pritarėm jūsų minčiai, kad valstybės narės per metinės ataskaitas uh, jos e, taip pateikė finansinę informaciją apie eksporto kredito agentūras pagal reglamentą 2011 metų reglamentą. Ir dabar taip, tai reikėtų įvertinti e, lyginant su paramas su ES išorės veikla pagal sutarties 21 straipsnį. Mes toliau dar gilinsimės į valstybių narių ataskaitas ir žiūrėsim, lyginsim su būtent reglamento nuostatomis ir kartu e, užtikrinsim, kad būtų e, e, atliekami tolimesni darbai. Komisija kartu norėtų padėkoti Jums už paramą ir vėlgi ir kartu mums rengiant e, tolimesnės ataskaitas. Tokios šalis kaip Kinija, Indija, Brazilija tapo e, vėlgi per pastaruosius metus vėlgi tarp e, kitų valstybių narių, kurių eksporto kredito agentūros vaidina didelį vaidmenį. Tad komisaras Deguktas ir toliau teiks pranešimus parlamentui apie paskutiniausius įvykius. Dėkoju komisarė. Baigiame aptarinėti šį darbo tvarkės klausimą. Balsavimas įvyks rytoj 12 valandą. Kitas plenarnis posėdis prasidės rytoj antradienį Liepos 2 8 val. 30 min. Darbo tvarkė yra.